prie a, kito pranešimo, Jutės Gutland pranešimo dėl 2017 metų ES teisingumo rezultatų suvestinės. Pranešėjai skiriamos keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia noriu padėkoti šešėliniam pranešėjui už labai gerą bendradarbiavimą. Čia kalbame apie parlamento reakciją į 2017 m. Europos komisijos paskelbtą lentelę. Kiekvienais metais tokios lentelės yra sudaromos jau septynerius metus ir tai atspindi efektyvumą, kokybę ir objektivumą valstybių narių teisingumo sistemose. Praėjusiais metais, 2017 e, metais e, buvo pateikta šiek tiek kitokia lentelė negu dabar, 2018 metais įvesti nauji elementai, pavyzdžiui, e, prieiga prie teismų sistemos arba jeigu iškyla kokių abejonių, kaip turi būti elgiamas. Tai yra labai geri nauji elementai. Tačiau mes prašome, kad ir toliau būtų galima pagerinti tą lentelę, kad rezultatai būtų dar aktualesni. Pavyzdžiui, mūsų ataskaitoje yra sakoma, e, kad e, nepriklausomas teisingumas yra demokratijos pagrindas ir kad būtų sukurta teisinga sistema, e, kad tai būtų sukurta iš tiesų, teismų sistema turi būti nepriklausoma nuo jokio politinio spaudimo ir e, nuo visokiausių politinių interesų. Mes pabrėžėme, kaip svarbu nepriklausomai galėti apskūsti institucijas. Europos komisija turėtų savo ataskaitose pare, pa, kalbėti apie prokurorų e, tvirtesnę poziciją. Matome, kad kai kuriuose kategorijose grįksta duomenų ir mes skatiname kai kurias valstybės narės labiau pasistengti, kad būtų sukurti lygintini duomenys. Taip pat mes skatiname Europos komisiją, kad jis sukurtų naujų kriterijų teismų sistemos geresniam vertinimui, kad būtų e, laikomasi, e, būtų įvertinami ES teisingumo sistemos principai. Taip pat mes matome, kad Europos komisija turi iš naujo naujo apibriežti teisinės valstybės kriterijus. Piliečių galimybė kreiptis į teismą arba gauti techninę pagalbą turi būti sustiprinama, turi būti sukurta informacinė priemonė, kad žmonės e, e priklausantis tautinėms mažumoms ar migrantai galėtų geriau kreiptis į teismus, lengviau kreiptis į teismus. Mes apgailestaujame, kad rezultatų lentelėje e, ne vis e, matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse moterų dalyvavimas teisingumo sistemoje sumažėjo. Valstybės narės turėtų pritaikyti geramų priemonių priemonių, kad šis rezultatas būtų geresnis. Taip pat reikia, kad teisingumo sistemoje būtų geriau atstovaujami vyrai ir moterys darbuotojų lygmenių. Tai yra būtina, kad sistema būtų iš tiesų nepriklausoma ir teisinga. Todėl mokymo sistemoje turėtų būti dedama daugiau pastangų, kad teisėjomis dirbtų moterys, ne tik vyrai. Pavyzdžiui, turėtų būti e, daugiau dirbama normų ir stereotipų klausimų. Man kaip nuomonės rengėjai yra labai svarbu užtikrinti, kad e, būtų apibriešti labai aiškus bylų tipai. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos komisija jų ankstesnėse lentelėse apie tai kalbėjo, o dabar yra dar kropščiau išanalizuojamas e, diskriminuojamų grupių e, galimybės pasinaudoti teismu. E, Praėjusiu metu lyginimo lentelėje Europos komisija atsižvelgė į naujus rodiklius vadinamųjų kolektyvinių bylų atveju. Mes matome, kad tai įgauna vis daugiau reikšmės, didinant vartotojų apsaugą ir visuomenės veikatos lygį gerinant visoje ES. Po Dieselgate skandalo mes aiškiai pamatėme, kad teisė reikalauti kompensacijos kolektyviai už neteisingus gamybos metodus sustiprina piliečių teisės kreiptis į teismą ir gauti teisingą bylos sprendimą. Todėl būtų labai svarbu ir racionalu ateityje, kitais metais vertinant rezultatus, pagalvoti ir apie kolektyvinių bylų nagrinėjimą. Dabar aš norėčiau padėkoti visiems išėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir be abejo mes kviesime, raginsime komisiją parengti naujų rekomendacijų. Ačiū. Grazie. Dėkuoju, kolegė. Du e, asmenys paprašė žodžio. Suteiksime pirmiausia žodį ponui e, Dimitijas. Dėkoju, pirmininkė. E, teisingumo nepriklausomumas valstybėse narėse yra tikrai labai svarbus dalykas tačiau netgi Bet, bet Graikijoje to trūksta. Mes uh, turime taisyklę memorandume, kurią sakoma, kad uh, reikia priimti teisėtą sprendimą, e, priimant, sprendžiant dėl biudžeto ir vyriausybė turi imtis naujų politinių priemonių su kitomis E, su, su kitais tikslais. Ir trejetas čia prisideda prie to, kad e, įtakoja teisingumo e, ir sprendimo prieimimo procesus valstybėse narėse. Yra labai aišku, kad teisingumo nepriklausomumas ir, ir vyksta kitur, bet ne Graikijoje. Mes matome, kaip su tuo tvarkėsi trejetas ir e, tikru, tikrai e, teisingumo nepriklausomumui e, buvo kilęs pavojus. Dėkoju. Dabar ponia Hoptau. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui e, už pranešimą, poniai Gutland. E, už pranešimą ir, ir matome, kad pranešime yra numatytos, numatyta prašoma komisijos pateikti kolektyvinės procedūras, kuriomis būtų paskatinta aplinkos apsauga ir sveikatos apsauga ES. Labai svarbu, kad komisija toliau vadovautų šitą, šitą priemonę. Teisėkuros pasiūlymas kurį pateikė komisija dėl kolektyvinių teisinės gynybos priemonių, kol kas ne, ne, nedavė rezultatų. Iš tikrųjų, ta, tokia priemonė, kolektyvinė teisės apsaugos priemonė galėtų pašalinti neteisingumo atvejus tarp valstybinių mastu. Kaip galima būtų jas panaudoti tuo atveju, kai kitos organizacijos atlieka žmogus teisų pažeidimus kitose šalyse. Labai dažnai dėl teisinių techninių aspektų gali būti, gali, kad ir nėra jokių priemonių e, užtikrinti teisingumą. Ačiū. Toliau ponas Mavraidės paprašė žodžio. Skutinis kalbėtojas. E, Labai dėkoju, pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams ir turiu dvi konkrečias pastabas. E, pirmiausia, kalbam apie štai ką. Deja, nėra vieningo požiūrio dėl Europos teisės aktų įgyvendinimo ir dėl Teisingumo teismo išdėstytų gairių. Ir nes buvo priimti konkretų sprendimai bankų sistemoje, kuriuos mes turime e, labai atidžiai išanalizuoti. Dabar e, mes nesame vieningi įgyvendintami šituos sprendimus ir tai be abejo iškraipo ir teisingumą Ir e, dabar taip pat norėčiau paminėti, kad mes turime laikytis e, numatyto vieno pasiūlymo, e, tai yra to, kad Kipro šiaurinė dalis yra ES neatsiejama dalis ir tam kliūtis yra tik tais Turkijos armija. Dėkoju. Dabar komisarė Bulk, prašom. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, labai noriu padėkoti pranešėjai poniai Gutland ir parlamentui už tai, kad dirbote su šiuo dokumentu. Mes lygiai taip pat esame įsipareigoję pastiprinti teisingumo sistemos nepriklausomumą ir efektyvumą E, jos yra būtinos ir ekonominiai plėtrai, ir socialiniai taikai ir Europos saugumui. 2018 metais komisija prieėmė e, teismo e, gairias ir džiaugiuosi, kad ta suvestinė yra priemonė, kurią reikia nuolat gerinti, o jūsų rekomendacijos ateityje bus taip pat jas bus atsižvelgta. Jūsų pranešime kalbama apie ES e, teisingumo suvestinę. Ir 2018 e, metų suvestinėje suvestinė buvo išplėsta ir apima dabar ir pinigų plovimą. Ir matome, e, kad yra reglamentuota visų šalių pinigų plovimo bylų trukmė. Ir pusėje šalių uh, pirmos, pirmosios instancijos e, teismo bylos e, trunka iki metų, kitose valstybėse narėse antrojo instancijoje bylos trunka iki dviejų metų. Jūs taip pat kalbate apie didesnį autonomiškumą. 2016 metų suvesnė rodo pirmą kartą parodo apžvalgą, kaip yra valstybėse narėse organizuojamas baudžiamasis persekiojimas. ES teisingumo suvestinė E, šiuo atveju e, yra integruota į šalių analizę, Europos semestro šalių analizę. Mes analizuojame nacionalinių teisės struktūrų efektyvumą e, artimai bendradarbiaudami su teismų tinklu. Mes sukūrėme suvokiamo teisminio nepriklausomumo uh, teismų nepriklausomumo apžvalgą, kaip tai suvokia visuomenė ir įmonės. Taip pat e, mes e, at, apžvelgėme prioritetų nustatymą ir IRT priemonių naudojimą. Ir įvertinome, e, kiek sprendimai visuomenė yra prieinami internetu. Tai yra rodiklis, kaip konkreti teisingumo sistemos na, tam tikros grupės, pavyzdžiui, ne, negimta kalbė kalbėt, e, kal, e, kalbėtojai arba vaikai yra atspindėti e, šioje suvestinėje. Kalbant apie teisėjų mokymus, šiuo metu komisija vertina 2018 metų strategiją. Visą tai pasakius turiu paminėti, kad yra labai svarbu nepamiršti, kad vienas iš pagrindinių iššūkių, kuriant informacinės priemonės, kaip pavyzdžiui ES teisingumo suvestinė, yra duomenų rinkimas. Norime padėkoti parlamentui už e, tai, kad e, paskatinote valstybės narės bendradarbiauti su komisija. Svarbu nepamiršti šios suvestinės tikslo ir gebėjimo surinkti patikimus duomenis iš visų valstybių narių, remiantis labai paprastais ir aiškiais rodikliais atitinkančiais Europos standartus. Gerbiami parlamentarai, jūsų sprendimas yra pačiu laiku, kai labai svarbu užtikrinti teisės viršenybę. Tai yra ES prioritetas. Aš esu tikra, kad su jūsų parama ES teisingumo sumės suvestinė bus vystoma toliau, tam, kad būtų padėta valstybėms narėms toliau didinti jų nepriklausomumą, jų teismų sistemų nepriklausomumą, kokybę ir efektyvumą, o tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti teisės viršenybės principo įgyvendinimą. Labai ačiū. Dėkuoju komisarė. Diskusiją baigėme. O rytoj dėl to bus.